Evening, I... Labas vakaras. Jeigu leisite, kalbėsiu savo gimtąją kalbą, vengrų kalbą. Pagal darbo atvarkę kitas klausimas yra tarybos ir komisijos pareiškimai dėl smurto Kongo demokratinėje respublikoje. E, pirmiausia, suteikiu žodį poniai Cecilijai Melstrom tarybos vardu. Pone komisarė, pirmininkė, aš taip pat kalbėsiu švedų kalbą, tai yra gimtaja kalba. Komisarė, gerbiami parlamento nariai, Švedija, pirmininkaudama didelį dėmesį, skiria tam, kad būtų aptarta labai problemiška situacija Kongo demokratinėje Kongo Respublikoje. Kalbama apie žmonių teisų pažeidimus, taip pat padidėjusi smurtą susijusi su lytimi ir labai problemiškoje situacijoje sunku tą e, klausimą aptarinėti. Paskutinėje Junktinių tautų ataskaitoje rašoma, kad šalyje veikia kelios ginkluotos grupuotės, jos remia gerai organizuotas tinklas, kylantis pagrindą turintis ES iš tikrųjų. Nereikia jums priminti ES įsipareigojimų Kongui ir visam didžiųjų žirų regionui. Jau ilgą laiką ES stengiasi atkurti taiką ir stabilumą toje šalyje. Todėl svarbu, kad tie įsipareigojimai politinė prasme testusi taip pat ir operacijų plėtojimo prasme. Labai svarbu, kad komisija e, išgirsti, ką jį pasakys šiuo klausimu. Mūsų parama pirmiausia susijusi su ypatingo įgaliotiniu paskirtu 94 metais jo veikla. Mes naudojame įvairias priemonės, operacijas Artemis, Eurofor operacija, kuri veikia iki 2006 metų ir įvairias kitas priemonės kaip Europol, policijos reformai skirta ir taip toliau kas vyksta šiandien. Žinios yra blogos. Na, gera žinia yra ta, kad diplomatiniai ryšiai tarp Kongo ir Ruandos atkurti. Dauguma rytų šalyje veikiančių karinių grupuočių pasirašė taikos susitarimus, kuriuos dabar reikia įdėkti, tačiau yra daug nestabilumo regionų. Rytuose grupės, karinės grupuotės integruojamos į armiją, tačiau šiame darbe yra daug netikrumo. Toliau stengiamasi e, dirbti su kitomis karinėmis grupuotėmis, kurios atsakingos už didžiulės žmonių kančias. Tai yra tokias kaip viešpatės pasipriešimo armija, e, Ruandos demokratinių išlaisvimų pajėgų grupuotė. Na, dėl tarptautinės teisės ir žmogaus teisų pažinėjimų, tokių kaip seksualiniai antpoliai, smurtas, e, prievartavimas, kurie plinta visoje šalyje, nepaisant nulinės tolerancijos politikos, kurią prezidentas Kubila paskelbė Liepos mėnesį. Labai svarbu, kad taip pat ir nacionaliniai mineraliniai ištekliai būtų kontroliuojami valdžios, kad jį galėtų gauti tinkamų pajamų ir taip pat būtų galima e, pakirsti tą ekonominę paramą neteisėtoms grupuotėms. Taip pat vyksta darbas su pajėgomis, kurios rengia vietinius rinkimus, nors pažeidimų daug yra ir tai yra kliūtis šalies demokratizavimui. Taip pat e, kitos svarbios problemos privertė tarybą imtis, prisimti griežtos pozicijos dėl e, žmogaus teisų pažeidinėjimo šiaurės ir pietų kyvų. Neseniai taryba pasmerkė tokia, tokius veiksmus, e, nepaisant to, kad Kongo vyriausybė stengiasi užtikrinti, kad atsakingi žmonės būtų patraukti, patraukti atsakomybėn. Mes stengiamės, kad būtų užtikrinta taika ir stabilumas to šalies žmonėms. E, stengiamės reformuoti saugumo sektorių, kuris yra labai svarbus šaliai. Ir Tačiau Kongo valdžia taip pat turi padaryti, ką gali, kad ši reforma pavyktų. Taip pat reikia skatinti praktišką vietinių ryšių gerinimą per politinę ir ekonominę partnerystę to regiono šalyse. Verbingi parlamento nariai, galiu Jūs patikinti, kad taryba ir ES iš tikrųjų tvirtai laikosi savo įsipareigojimų Kongo demokratiniai respublikai ir mes iš tikrųjų Mums rūpi to šalies ateitis. Mes ir toliau tęsime šį darbą ir labai paprastai, labai tiesiai kalbėsime apie žmogaus teisų ir tarptautinės teisės pažeidinėjimus. Dėkojame Jums už Jūsų konstruktyvų vaidmenį ir e, labai bus įdomu išgirsti jūsų pastabas ir klausimus. Ačiū. Köszönöm szépen, miniszter asszony. Most pedig... Dėkuoju, poniai ministrei. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Dekucht komisijos vardu. Pone pirmininkė, gerbėmiai parlamento nariai, maždaug prieš metus situacija Ngomoje, kuri buvo apgulta UNDP pajėgų, kelia didžiausią nerimą tiek Kongo valdžiai, tiek tarptautiniai bendruomeniai. Buvo daroma viskas, kad būt, būtų galima išvengti pačią blogiausią. Buvo stengiamasi pasiekti sustarimo tarp e, Kombo ir Ruandos. Neužilgo e, abi šalis sudėjo ginklus, bet paskui smurtas vėl plykstelėjo ir tas smurtas tebesitęsia iki šiol. Tai yra todėl, kad e, nieko nebuvo padaryta šalinant e, giluminės konflikto šaknis. Manau, kad siekimas e, menkiausio blogio nėra labai geras sprendimas. E, Junktinės tautos sunkiai apsisprendė dėl uh, savo pajėgų siuntimo tenai. Monuk pajėgos tik dabar pradėjo ten uh, atvykti. Human Rights Watch e, organizacijos pranešimai apie padėtį ten kelia didelį nerimą. E, to mes negalime ignoruoti, reikia naikinti konflikto priežastis, šaknis, o tam reikia geresnio bendarbiavimo visų pirma tarp Kongo ir Ruandos vyriausybių Mums taip pat reikia, kad MONUK, jungtinės tautos ir visa kita tarptautinė bendruomenė geriau bendradarbiautų tarpusavyje. Politiškai suartinant Ruandą ir uh, Kongą, galima būtų bandyti stiprinti stabilumą. Jeigu būtų valia iš abiejų pusės e, taikiai sambuviauti, tai būtų naudinga abiems šalims tai iš naujo e, suaktyvuotų regioninį gyvenimą. Tačiau praeitie matėme, kad e, toks kelias yra ilgas ir pilnas sunkumų. Politinis nestabilumas Kongo Demokratinėje Respublikoje apsunkina situaciją e, gamtinių išteklių eikvojimas, e, civilių gyventojų nesugebėjimas apsaugoti civilius gyventojus, visa tai prisideda prie problemos. Reikalas tas, kad pati valdžia yra tos problemos dalis. E, Kongo Demokratinė Respublika nutarė kurį laiką neutralizuoti CNDP ir nusileido uh, Lorenton Kundos reikalavimas. Dabar vietojo yra kitas žmogus, uh, Tačiau, kai kalba eina apie kovą su organizuotų nusikalstamumu, kai kalba eina apie nusikaltimus žmonijai, išlieka daugybė problemų. CNDP e, išlieka lygiai taip pat e, nekontroliuojama ir smurtiška kaip ir FLDR. Demokratinėje kongresvulikoje matome, kad e, kariškiai gauna neteisėtus mokėjimus, išmokas, kad yra švaistomi gamtos gamtiniai ištekliai. Na, o jungtinių tautų pajėgos MONUK nėra pakankamai parengtos, jų nėra pakankamai daug. Taigi, kalbame apie problemas, e, kurių negali pačias išspręsti nei Kongas, nei Ruanda. Situacija vargu ar pagerėjo, humanitarnė krizė ir toliau tęsiasi be jokių pagerėjimo ženklų. Smurtas prieš civilius tęsiasi, vykdomi baisus, lytiniai e, nusikaltimai, e, daromi dideli nusikaltimai švaistant ir grobent e, Kongo išteklius. Be jokios abejonės reikia ir toliau stengtis e, paskelbti FLDR už įstatymo ribų, bet tai neturi būti daroma bet kuria kaina. Šalyje ir taptutinės bendruomenės e, veiksmuose reikia geresnio planavimo, reikia, kad MONUK pagaliau sugebėtų apginti civilius gyventojus, nes tai yra pirmasis e, šių pajėgų uždavinys. E, reikia išvengti dviprasmybės, kalbant apie MONUK, negali būti kalbos apie šių pajėgų atšaukimą. Na, o jeigu pažvelgsime į ekvatoriaus rajoną, mes matome, kad tai kelia nerimo Kongo Demokratinėje Respublikoje. E, matome, kad e, abi ginkluotės, tiek FLDR, tiek ir e, Kongo kariškiai pelnosi iš to, yra įsitraukę į baudžiamąją veiklą, na, o nukenčia civiliai gyventojai. Taigi, siekiant sprendimo mums reikia e, didesnė, didesnio tvirtumo, užkirtant kelią nelegaliai priekybai, e, būtina e, atitraukti kitų valstybių karinės pajėgas, būtina siekti geresnio bendradarbiavimo tarp Ruandos ir Kongo, sprendžiant tų karinių grupuočių problemą. Tačiau e, konfliktas turi ir savo vietos priežastis. E, kovo mėnesio nutarimai turi būti įgyvendinti pilnai. Stabilizacijos pastangos, e, bandymai atgavinti ekonomiką gali būti sėkmingi Tačiau, žvelgiant plačiau negu Kyvų, aiškiai matome didžiulę sumaištį Kongo demokratinėje Respublikoje per pastarąjį dešimtmetį. E, matėme nemažą griūtį toje valstybėje, reikia viską atstatyti. Visų pirma, reikia konsoliduoti demokratiją. Aš čia kalbu apie vietos rinkimus bendruosius. E, visuotinius rinkimus. Rinkimai, žinoma, yra demokratijos dalis, bet e, nereikia užmiršti taip pat, kad būtina taip pat paremti ir demokratinės institucijas bei demokratinės jėgas, kad galima būtų užmėgsti dialogą tarp e, valdančiųjų ir opozicijos. Taip pat yra būtina stiprinti gerą valdyseną. Savai mes sprantama, kad visko vienu metu padaryti neįmanoma. E, būtina e, tvirta politinė valia, apsisprendimas, jeigu norima tikrai suformuoti valstybės institucijas. Privalo būti labai aiški politinė valia, norint e, užtikrinti, kad įsigaliotų įstatymo viršenybė, kad būtų panaikinta nebaudžiamumo atmosfera. Daug kas priklauso nuo ekonominės valdysenos. Taigi, žiūrint į tuos iššūkius, e, aiškiai matome, kad kalbame apie ilgalaikį projektą, tačiau tai nereiškia, kad nereikia imtis ir trumpalaikių veiksmų, ypač kai kalbama apie e, smurto prevenciją, išpolių prieš moteris prevenciją. Čia mums tenka svarbus vaidmuo. E, mes sveikiname tai, kad prezidentas Kabila E, pranešė, kad jis vykdys absoliutaus nepakantumo e, politiką. Būtina užtikrinti, kad e, smurto aukoms Kongo demokratinėje Respublikoje būtų suteikta reikiama parama. Reikia greičiau, griežčiau bendradarbiauti E, su tarptautomis organizacijomis e, apginant e, moteris nuo lytinių nusikaltimų. Visa tai yra svarbus elementai ir tuo pagrindu mes ir ketiname uh, grįsti savo partnerystę su Kongo Demokratinė Respublika, bendrauti su ja kaip lygus su lygiu. Kačmarek. Labai ačiū politinių frakcijų vardu. Pirmiausia, Filipas Kačmarekas, pusantros minutės EPP vardu. Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Beveik e, kiekvienas žurnalistas pranešantis apie Afriką galvoja ir apie Jozefą Kontratą. E, dažniausiai susitelkiama į neįgiamus aspektus, e, teikiant informaciją apie Afriką. Tačiau Kongas galėtų tapti visiškai normalią valstybę. Taigi, kai kalbama apie Afriką, dažniausiai e, kalbama apie Kongą. Tačiau yra e, Afrikoje valstybių, kuriuose e, vaikai eina į mokyklas ir lytiniai santykiai yra siejami su meilė, o ne su smurtu. Ir aš manau, kad Kongas taip pat turi šansą tapti normalią valstybę. Aišku, tai priklauso nuo Kongo vyriausybės veiksmų, nuo valdžios veiksmų. Kolgos Kongo e, valdžios e, darbo nereikėtų ignoruoti, reikėtų žiūrėti, ką, kaip e, valdžia elgesi. Aš žinau, kad mokyklose, kad vaikai mokyklų ten nelanko, aš pats buvau 2006 metų rinkimų stebėjimo misijoje ir aš žinau, kad daugelis sakė, kad rinkimai vyksta demokratiškai, tačiau tai buvo pernelyg ankstyvas optimizmas. Kodėl taip vyksta? kodėl tie rinkimai nenuvedė Kongo į geresnį gyvenimą. Pone ministrė ir ponas komisijos narys taip pat atkreipė į tai dėmesį. Tai yra nelegalus e, šalies išteklių naudojimas, e, perkant ginklus. E, tokio, tokie reiškiniai skatina smurtą šioje šalyje ir nepadeda jai demokratizuotis. Taigi tokiems dalykam turime užkirsti kelią. Ačiū dar ponas Kešman. Ačiū komisarė už jūsų pareiškimą. Jis mane nuramina. Aš su jumis visiškai sutinku. Negalime atsitraukti, negalime sukurti vakumo, nes vakumas jau egzistuoja. Tai yra politinės valios ir politinio vadovavimo vakumas, pasirežimo vakumas išspręsti šias problemas pagal teisės priešinybę. Noriu pakalbėti apie viso to realybę. Konfliktas nuo 98 metų, kurio metu daugiau kaip 500 milijonų žmonių prarado gyvybės. Tiesiogiai ir netiesiogiai 45 tūkstančiai žmonių žūsta kas mėnesį. 1 milijonas 460 tūkstančių žmonių buvo išstumti iš savo gyvenamųjų vietų. Ir norėčiau steigti žodį tiems, kurie neturi balso, kurie kenčia. Ir smurtas pagristas e, lytimi e, pasireiškia įvairiomis formomis. Tai yra sekso vergystė, prostitucija ir žaginimu. Sekso smurto aukos yra ir moteris, ir vyrai, ir berniukai, kurie prievartaujami, žeminami ir jų lytiniai organai e, žalojami. Viena rezoliucijos po kitos priiminėjamos, o atėjo laikas pagaliau mums tarptautiniu mastu pareikalauti užbaigti šios žiaurumus. Ačiū. Ačiū. Dėkui ponui Kašpanui. Žodis ponui Louis Michel. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponios ir ponai. Mane visada domino tai, kas vyksta Kongo rytuose. Daug žadantis Kongo ir Ruando suartėjimo ženklai vis dėlto ne, ne, neparodė, jog jie netapo realybė, tačiau vis dėlto galbūt vilties iš tiesų yra. Jūs sakėte, ponė ministrė, kad valandį e, e, e, šalies rytuose, šalies rytuose buvo nusiųstos Kinšasos pajėgos, tačiau kol kas jokių poslinkių nematyti. Konge dar nepasiekta taika. Tos pajėgos stengiasi apsaugoti e, civilinės, civilius asmenys, tačiau valdžia taip pat E, nepergyvena dėl to, kad labai dažnai būtent civiliai gyventojai tampa e, išpolių ir karinių susirėmimų aukomis. Kol kas e, Kongas iš tiesų netitinka jokių demokratinės valstybės kriterijų. Reikėtų iš tiesų stengtis, kad būtų kiek įmanoma labiau koordinuojami veiksmai vietoje, tačiau ne, negalima būtų um, pasikliauti vien tik tai MONUK misiją. Dėl kar, tokio karinio konteksto mes negalime toleruoti to, kas vyksta Kongė. Ir yra aišku pagirtina tai, kad jungtinės tautos e, vykdo savo misiją, karinę misiją Kongė. Ir prezidento Kabilos e, to, nulinė tolerancija vadinamoji yra tikrai pagirtinas jo požiūris, tačiau turi vykti daug daugiau. Kongė yra bijoma nebaudžiamumo ir dėl to e, komisija turėtų e, bendradarbiauti su tam tikromis valstybėmis narėmis, kad būtų galima stiprinti e, Kongo teisėkuros, teisės ir teismų pajėgumus. Iš tiesų, mums reikia įstatymo viršinybės Konge ir kol šito nebus, tol nebaudžiamumas ir toliau gyvuos. Dėkoju. Biron, Dėkoju. Dabar pasakys ponia Duran. Pone pirmininkė, pone ministrė, situacija, kaip jūs ir sakėte, kelia didelį nerimą, nepaisant to, kad Konge yra 25 tūkstančiai monuk pajėgų dėl e, karinių grupuočių veiksmų ir ypač e, dėl Kongo armijos veiksmų. Pirmiausia, kenčia moterys, vaikai ir kitos gyventojų grupuotės. E, Kongo armija naudoja prievartavimus kaip karo įrankį. Manau, kad e, būtų labai e, pavojinga diskredituoti monuk paėgas, e, ypatingai vietos gyventojų akise. Neturime reikalauti, kad monuk būtų atitraukta bet e, neturėtume taip pat leisti, kad e, tos pajėgos remtų Kongo, e, Kongo armiją, kuri nepaiso žmogaus teisių. Manuk visų pirmiausia turėtų imtis veiksmų prieš nusikaltimus, prieš lytinius nusikaltimus. Iš tikrųjų, reikėtų pagalvoti apie tarptautinio baudžiamųjų bylų tribunolo įsikišimą tokiais atvejais. Žinoma, ilgesnėje perspektyvoje taikiai atsakyti reikalingas dialogas, bet turiu pasakyti, kad palaikau iki šiol pasisakiusius ir tikiuosi, kad ES vaidins savo deramą vaidmenį. Gaila, kad kol kas neturime ES pajėgų tenai, bandėme tai daryti prieš metus, bet galbūt tokių pajėgų būtinybė tebe išlieka. Dabar ponia Sabina Lūzung. Ačiū. Kongo demokratinėje Respublikoje Europos saugumo ir gynybos politikos kontekste e, buvo vykdomos įvairios misijos, buvo e, atliekamos gynybos misijos. Klausimas kyla, kas buvo ginamas, ar tai civilinė visuomenė, taip pat ir moterys ir vaikai. E, tačiau nebuvo užkirstas kelias tūkstančių žmonių prievartavimui, žudimui ir trėmimui. Ir e, iki šiol įvairios pajėgos dalyvauja e, tose ginamosiose apsauginėse misijose, tačiau klausimas, kas ten iš tiesų susilaukia tos apsaugos. Iki 2006 metų buvo e, tarptautiniu mastu priimta net apie 30 susitarimų įvairaus pobūdžio susijusių su Kongo Respublika. Ir, ir kurį laiką Kabila, prezidentas Kabila iš tiesų buvo pradėjęs žengti kitų kelių. Ir visos pastangos kurį laiką tarptautinės bendrijos pastangos tiesiog neturėjo jokių, jokios naudos. GUE frakcijos vardu aš esu pateikusi rezoliucijos projektą, kuris į šią problematiką atkreipia dėmesį. Dėkoju. Dabar Andrėjas Melcer. Milijonų žmonių tremimai, žmonių e, prievartavimai ir žudimai. Tai yra tikrai liūdna, e, liūdnas mūsų E, liūdnas reiškinys, į kurį reikia toliau atkreipti, atkreipti dėmesį, su kuriuo reikia kovoti. Ir jungtinės tautos turi kovoti su žmogaus teisų pažydinėjimu, su smurtu. Ir e, nuolat kaitaliojasi kariaujančiosios pusės. Ir, um, neseniai buvo imta smerkti ir, ir teisti tarptautiniuose teismuose karo nusikaltelius, tačiau tai, tai yra kol kas tik tai menkas žingsnis taikos link. E, FDLR taip pat e, nesilaiko visų e, taikos užtikrinimo principų. Ir aš manau, kad Mums reikėtų išsiaiškinti, ar jungtinių tautų misijo, misijai ta, misiją nukreipti priekaištai yra pateisinti, ar jie yra pagristi, nes Kongo misija neturėtų tapti kažkokiu Vietnamu Europos Sąjungai, viskas turėtų vykti švariai taikos misijos yra m, tikrai pagirtinas dalykas, tačiau jų neturėtų temdyti jokie priekaištai ir jokie, jokie nemalonūs dalykai. ES turėtų sutelkti savo dėmesį į savo kaimininės šalis, pavyzdžiui, Balkanų valstybės, kur taip pat dar yra ką veikti. Ir dėl to e, galbūt mūsų ES e, pajėgų mandatą galbūt net reikėtų ir e, visiškai panaikinti, kalbant apie Kongo Respubliką. Dabar kiti kalbėtojai, pirmiausia, ponas Mičelas. Situacija Kongo Demokratinėje Respublikoje buvo apgailėtina, o poveikis žmonėms yra dragiškas. Tačiau yra daug svarbių dalykų, kurios reikia pakartoti ir mūsų rezoliucijos projekte. Turime atminti, kad smurtas Konge, kaip ir daugelis šio tipo konfliktų, dažnai sukeliami e, godumo, bet taip pat ir skurdo, kovos dėl teritorijos, etniškumo, E, išteklių ar politikų yra to paties supuvusio medžio šakos. E, Pagerink žmogaus gyvenimo būdą ir sumažinsi jo norą žudyti ar būti nužudytam. Taigi, yra, tai toks yra mūsų vystamojo darbo tikslas. Turime užtikrinti, kad bet koks karinis buvimas Konge turi būti įgyvendinamas tam, kad būtų mažinamas smurtas, o nedidinamas. Turime mažinti nebaudžiamumą jeigu yra įrodymų, kad mūsų misijos netlieka, ne, nevykdo standartų, netitinka standartų, jų praktiką reikia iš naujo įvertinti. Taip pat tokie konfliktai kaip Konge e, reiškia, kad tik tai politiniai sprendimai gali būti naudojami siekiant e, taikos. Ir išplėtus mūsų išorės veiksmų tarnybą, įsigaliojus Lisabono sutračiai, ES turi tapti aktyvesnė tarptautiniuose dialoguose ir taikos sponsorė. Ačiū, posme, pana Pirmininkė. Ačiū. Kitas kalbėtojas, ponia Kretų, pusantros minutės. Ačiū, pirmininkė. Kaip jau čia buvo sakyta, milijonai civilių žuvo per karinės operacijas Demokratinėje Kongo Respublikoje, jos rytinėje dalyje. Ir visą tai tampa jau, šios diskusijos tampa banalios, kai žinome apie daugybę aukų toje šalyje, moterų, vaikų, civilių, taip pat žurnalistų ir taip toliau. Humanitarinė krizė gilėja, o saugumo situacija neleidžia humanitarinėms organizacijoms įsikišti ir padėti žmonėms. Tik šio mėnesio pradžioje tūkstančiai žmonių buvo išprivartauta, daug daugiau negu praėjusiais metais. Taip pat e, a, badas e, padidėjo ir paveikė milijonų žmonių. Atsakingi už e, šios dalykus yra tiek sukilėliai, tiek armija. Bet be to ir jungtinių tautų e, misijos kariai, kurie leidžia tokius smurtą tuose e, rajonuose. Taigi kyla klausimai, kiek e, tos misijos pastarnauja nustatytams tikslams. Taip pat reikia imtis priemonių e, sustabdyti pinigų plovimą, e, neteisėtą priekybą auksų ir deimantais. Reikia priminti, kad 37 tonos aukso kontrabandos būdu išgabenamas iš šalies kasmet. Ačiū. Toliau ponia Sofija Intveld. Vragen van collega Mulzer, die inmiddels uh, weer weg is, die eigenlijk... Aš ką tik klausiausi kolegos Melcelio e, pasisakymą, jisai jau išėjo iš salės, jisai sakė, jog situacija yra beviltiška, kad mes turime susitelkti į mūsų pačių kaimynus. Ir kartais iš tiesų susidaro įspūdis, kad geriau uh, nieko ir nedaryti. Tačiau prieš e, maždaug mėnesį čia buvo atvykusi moterų grupė ir kalbėjo apie tą siaubingą situaciją. Ir mes negalime uh, tiesiog žiūrėti žmonėms į akis, e, e, žinodami, kad nieko nepadarėme jų labui, ne, niekaip jiems nepadedame ir apsiribojame tik tai rezoliucijomis. Taigi mes negalime tų moterų palikti likimo valiai. Rezoliucijoje yra tikrai daug neblogų vietų ir aš tikiuosi, kad me, mūsų žodžiai virs realybę Dažnai kalbama apie smurtą ir seksualinę prievartą, tai yra savokos, kurios e, netgi neparodo to, to, to reiškinio masto, katastrofiškumo tai nėra individualus smurtas, tai yra tikslinga agresija nukreipta į visą bendryją, į visą konkrečią bendruomenę, siekiant ją sunaikinti. Mes kalbame ne tiek apie kažkokius veiksmus, apie nebaudžiamumą. Mes turime kalbėti apie konkrečius veiksmus, apie kuriuos kalbame. Ir turime solidarizuoti su e, aukomis, neturime teisės palikti jų likimo valiai. Ačiū. Dabar pusantros minutės e, ponas Krišindam Preda. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Trebuie, cred eu, să reflectăm uh, Ačiū. În lumina situației de pe teren din... Uh, Siekiama pratesti MONUK misijos mandatą ir mes turime pagalvoti, kaip tarptautiniai susitarimai gali būti įgyvendinami būtent šiame regione, nes situacija vis labiau blogėja. Reikia įvertinti karinių operacijų sėkmę, bet tos sėkmės nepakanka, jeigu yra labai didelė humanitarinė kaina, jeigu labai kenčia civiliai gyventojai. Pastarosios karinės operacijos atnešė katastrofiškų rezultatų. Jos lėmė masinius žmogaus teisų pažeidinėjimus ir e, žmonių padėtį padarė dar vargingesnę. Todėl, mano manimu, civilių gyventojų apgynimas turėtų išlikti pagrindiniu prioritetu. ES turi aiškiai pareikšti, kad smurtas, ypač lytinė prievarta, Kyvų ir kitur turi būti sustabdyti tuoj pat. Dėkoju. Dabar kalbės ponas Barnueva Garcia. Ačiū pirmininkė. Kolegos jau iki manęs kalbėjo apie tą tragišką situaciją, kurią matome KDR. Matome milijonus e, žuvusių civilių gyventojų prievartavimą. Buvo kalbėta apie MONUK misiją, apie jungtinių tautų misiją. Tačiau netiek daug e, šnekėjome apie žaliavų, gamtinių išteklių srautą iš tos šalies į kitas pasaulio valstybės. E, e, tokie nelegalūs pinigai paskui yra išplaunami, panaudojami negeriems tikslams. Aš manau, kad baronė Ešton turėtų imtis veiksmų šitoje srityje, koordinuoti veiksmus, kad galima būtų užkirsti kelią tų išteklių panaudojimui e, karo vadų pralobimui. Dėkui. Dabar pusantros minutės poniai Delvau. Dėkui, pirmininkė. Kai kalbame apie Kongo Demokratinę Respubliką, labai dažnai girdime nerimą keliančias žinias. Matome smurtą Kyvų, kitur smurtą visų pirma prieš vaikus, moteris, taikius gyventojus. Žudynės yra vyraujantis žodis ir turime daryti viską, kad apgintume civilius. Aš manau, kad Monuk mandatas turėtų būti pratestas, bet tuo pat metu turime ir įvertinti Monuk veiklos sėkmę. Pastaruoju metu imtasi nemažai E, veiksmų, kad būtų užkirstas kelias prievartavimui kaip karo įrankio sustabdymui. Tačiau kol kas matome, kad e, tebe egzistuoja visiškas teisinis nebaudžiamumas. Mes turime padaryti viską, kad Kongo valdžia padarytų galą tokiam nebaudžiamumui. Visi, kas e, vykdo tuos smurto aktus, turi atsakyti. Mes matome, kad tarptautinėme baudžiamajame tribunole prasidėjo pirmieji teismai prieš tuos, kurie inicijavo lytinę prievartą. Mes turime patraukti atsako, atsakomybę visus nusikaltelius. Turime prisidėti prie tvarkos įvedimo, prie žmogaus teisių apsaugos, nes e, labai dažnai moterų ir vaikų teisės yra sudedamos ant e, e, abejingumo altoriaus pasaulyje. Ačiū ponia, dabar periname prie procedūros spontaniškai pasisakantiems. Turiu sąrašę aštuonis asmenį, asmenys, kuriems skiriama po vieną, minu, po vieną minutę. Jeigu nesilaikysite skirto laiko, tai visi negalės pasakyti. Pirmiausia, pone Difer. Stifler. Pirmininkė, situacija Konge, ypač rytinėje jo dalyje, kelia nerimą. Saugumo, saugumo situacija civilių asmenų atžvilgių pablogėjo. Ir yra daug atvejų, kai e, žmonės privartaujami, jų atžvilgių taikomas smurtas, e, nusikalstamumas didėja ir kai kurie nusikaltimai įvykdyti prieš humanitarinius darbuotojus. Skaičiai rodo, kad keletas milijonų žmonių yra e, išvaryti iš savo gyvenamųjų vietų per kelis mėnesius po tūkstantį ar daugiau žmonių per mėnesį. Ir e, humanitarinę pagalbą reikia teikti 350 tūkstančių žmonių patyrusiam, patyrusiams e, seksualinį smurtą. Ačiū. Dabar ponas Terabela. Vieną minutę. Pirmininkė, kolegos. Visi kalbėjo apie baisę situaciją Kongo Respublikoje, ypač rytinėje dalyje žiaurumai, smurtas, prievartavimai. Tačiau vietoj to, kad kalbėtume apie tai, aš siūlyčiau jums pasižiūrėti į UNICEF interneto svetainę, kur kalbame apie tai. Vietoj to, kad kalbėtume apie praktinės pasiekmes e, to viso smurto tai ir tos visos situacijos, apie moteris, kurios privartavimos, kurios žudomos ir taip toliau. Ir vaikus, kurie niekada, nebus, niekada negims ir AIDS situacija ir taip toliau ir taip toliau. Turime skatinti taiką ir stabilumą šalyje, tačiau tai yra įmanoma tik tai tada, jeigu vyriausybė ir jungtinių tautų misija sugebės kovoti prieš smurtą, lytinį smurtą prieš moteris ir gražinti įstatymą viršenybę. Ačiū, ponė Tirabela. Toliau, ponė Rys. Vieną minutę. Ačiū, ponė ministrė, ponė komisijos nary, nary ponios ir ponai. Aš Taip pat norėčiau pakalbėti apie situaciją Kongė, ypač jo rytuose. Tai yra tikrai sudėtinga situacija. Ir e, fizinis, ir dvasinis kančios tų žmonių yra tragiškos dar ir dėl to, kad šie žmonės yra visiškai izoliuojami nuo visuomenės. Kol kas e, prezidentas Kabila e, rodo gerą valią, kovotamas e, ir norą kovoti su šiuo reiškiniu, su šiomis bėdomis, tačiau mums vis dar turėtų kelti didžiulį susirūpinimą visa ta smurto statistika. Ir mes turime užduoti savo klausimą, kiek gali padėti mums mūsų strategija Kongo atšvilgių moteris. E, gyvenančios Kongė tu, tikisi iš mūsų labai daug ir man norėtųsi sužinoti, ką konkrečiai mes darome jų labui. Ačiū, toliau kalbės ponas Romėva Rueda. Aš taip pat norėjau pasisakyti klausimų, kurį e, stebiu ir nagrinėjau jau ne vienerius metus. Rytų Konge nuolat pažydinėjimo žmonių teisės. Mes turime nu, kategoriškai pasisakyti prieš bet kokį smurtą moterų, vaikų atžvilgių Kongo rytuose. Ir dėl to nu, pritariu visiems kolegoms, kurie reikalauja, kad iš karto, nedelsdami, imtumėmės veiksmų vietoje. Jungtinės tautos privalo kiek įmanoma greičiau imtis visų priemonių, kad būtų uh, užkirstas kelias bet kokiam naujam e, smurto išpoliui prieš civilinę visuomenę Konge. Mes turime kovoti ir su nebaudžiamumu, mes turime stengtis, kad šioje šalyje įsvyrautų įstatymo viršenybė ir kovoti su e, žmonių, ypač jaunų žmonių pagrobimais. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. 2009 m. lapkričio mėnesį Kongo ir Ruandos E, ambasadoriai e, žengė žingsnį e, abipasio sutarimo link. Ir, e, tačiau e, tolesni e, veiksmai parodė, kad šito neužtenka. Man kyla klausimas, norėčiau užduoti klausimą komisijai, ką galima padaryti ir kas bus daroma, kad e, Kongas ir Ruanda ir toliau e, artė, e, eitų suartėjimo link. O ką daro konkrečiai jungtinių tautų misija. Kol kas mes matome, kad situacija yra labai apverktina. Todėl turime kalbėti aiškiai, kad jeigu jungtinių tautų misija turi būti pratesta, tuomet reikia užtikrinti, kad ta misija būtų, veiktų sėkmingai ir e, e, Kongo civilinė visuomenė realiai būtų saugoma. Uh, this... Pirmininkė, tikrai apgėlėstauju, kad uh, artėjant kalėdams uh, mes pasausią dvi dienas kalbame apie smurtą pasaulyje, ar tai būtų Čečenijoje ar Demokratinėje Kongo Respublikoje. Kaip ten bebūtų, šis geros valios laikotarpis turėtų paraginti mus tapti taikos sponsoriais iš tikrųjų e, baronienė Ašton turėtų sustiprinti savo veiklą, kad galima būtų palengvinti žmonių kančias tuose pasaulio regionuose. E, tikrasis sprendimas glūdi ne ekonomikos skatinime, bet tinkamame švietime. Tik tai tai gali užtikrinti ilgalaikę taiką. Dėkuoju ponui Kelly. Dabar pasakys ponas Jim Higgins. Dėkuoju pirmininkė. 1960-aisiais Dagas Hammerschildas, jungtinių tautų generalinis sekretorius, uh, e, nusintė jungtinių tautų pajėgas į šalį, kuri tada vadinasi Belgijos Kongu. Marokiečiai, pakistaniečiai ir indai dabar sudaro uh, jungtinių pajėgų didžiąją dalį. Aš visiškai sutinku su ponu Mičelu, kad jungt, e, Europos Sąjunga turi pradėti veikti aktyviau. Mums reikia turti savo taikos palaikytojus tenai. E, tos šalis yra europiečių kolonizavimo aukos. E, gentinių nesantaikų aukos. Turime padaryti viską, kad padėtume tiems žmonėms. Ačiū, ponė Higginsai. Toliau ponas Svensonas. Vieną minutę. Labai ačiū, pirmininkė. Beveik neįmanoma iš tikrųjų suvokti visą tą statistiką, kurią čia išgirdome, bet žinome, kad ta statistika yra teisinga. Tačiau e, daugelis žmonių mano, kad kai kalbame apie skurdžiausias iš šių šalių į pietus nuo Saharos, mūsų įsipareigojimai yra šiek tiek silpnesni, mažesni ir netokie praktiški. Jeigu kalbame apie kalinę galę, tai turime suprasti, kad reikia kovoti su korupcija e, ir skurdu, jeigu norime pagerinti situaciją šalyje, kur gyventojai iki šiol taip žiauriai kenčia, kalbėjome apie Afganistaną, tuomet kalbėjome apie terorą. Kai kalbame apie Talibaną ir taip toliau, ir visiškai teisingai. Tačiau čia žmonės kenčia baisiausiose aplinkybėse. Aš turiu pabrėžti, kad mes turime savanoriškų organizacijų, kurios iš tikrųjų gali uh, kažką padaryti, jeigu joms būtų teikiama parama. Tačiau labai dažnai viskas būna per daug sudėtinga. Labai ačiū. Baigiame spontaniškai pasisakančiųjų procedūrą. Dabar suteiksiu žodį poniai Cecilijai Maustrom užbaigti šią diskusiją. Ačiū pirmininkė. iš šio, šioje diskusijoje, kaip supratome, yra išsakyta daug e, priežasčių, kad tektume savo įsipareigojimus Kongo atžvilgiu. ES jau yra labai daug kuo įsipareigojusi siekti saugumo, stabilumo ir Kongo plėtros. Ir ponas Deguhtas labai išsamei išdėstė ES pastangas šioje šalyje. Valstybės narės ir komisija kartu yra padaro didžiausią įnašą šiame regione ir mes galime pasiekti rezultatų. Tačiau, kalbant apie Kongą ir visą tą regioną, tam, kad pasiektume stabilumo, turime pagerinti žmonių gyvenimo sąlygas, apsaugoti žmogaus teisės ir iš tikrųjų kovoti su korupcija, kad sukurtume visuomenę, kuri remtųsi įstatymo viršenybę. Klausydamėsi tų baisių smurto, lytinio smurto istorijų, Mes suprantame, kad visa tai yra nepriimtina ir nusikalteliai nebegali likti laisvėje, juos reikia patraukti atsakomybę, todėl už tai yra atsakinga Kongo valdžia, e, siekiant užtikrinti, kad prezidento Kabilos absoliučios netolerancijos smurtui politika neliktų žodžiais, o taptų e, darbais. Kalbant apie tarybą, tai mūsų e, ankstesnės misijos e, tarybos sprendimu e, sutvirtintos Euro, ES policijos pajėgos bus siūs dar dvi komandas siekiant padėti policijai kovoti su nusikalstamumu tiek šiaurės ir pietų kivų. Jie turi galiojimus veikti visoje šalyje. Šioms misijoms vyksta pareigūnų parinkimas, tačiau tai yra tik tai lašas jūroje. Reikia dar labai daug padaryti. Turime specializuoto personalo, kuris e, padėtų įgyvendinti procedūras kovojant su lytiniu smurtu, ypač kareivių vykdomu smurtu. Tarsime netrukus prie klausimų tarybai valandos, tačiau noriu pasakyti, kad e, svodama taryba aš paskutinį kartą dalyvauju šioje diskusijoje, todėl noriu padėkoti Jums už puikų bendradarbiavimą, už daug puikių momentų jau su, kartu su Jumis garbingiai parlamento nariai. Labai ačiū Jums. Mi is nagyon köszönjük képviselőtársaim. Mes taip pat norėtume pasakyti Jums Dėkui visų Europos parlamento kolegų vardu. Mums buvo smagu dirbti su jumis. Dabar žodis komisijos nariui ponui Degucht. Pone pirmininkė, visų pirma noriu padėkoti visiems parlamento nariams, kurie pasisakė. Šioje diskusijoje nebegrįšiu prie savo pradinio pasisakymo. Akcentuosiu tik tris dalykus. Pirma, Europos komisija daro labai daug humanitarnės paramos, humanitarnės paramos programų skirtų teisinės valstybės sukūrimui srityje. Kalbame apie dešimtis ar netgi šimtą milijonų eurų, kurie skirti šiems tikslams. Bet žinoma, jeigu neturite tinkamo, neturite tinkamo partnerio, politinėje arenoje, tai e, visų tų veiksmų rezultatas kelia klausimų. Keletą žodžių apie jungtinių tautų misijos Konge mandatą. Aišku, kad e, Monuką galima kritikuoti ir privaloma kritikuoti, ypač atsižvelgiant į tai, kas įvyko netaip seniai, tačiau blogiausias dalykas, ko galima būtų reikalauti, tai reikalauti, kad Monuk išeitų iš Monuk. Aš jums pacituosiu e, Monuk įgaliojimus, e, kuriuos nustatė pereitų metų pradžioje Junktinių tautų saugumo taryba. Ten sakoma, kad taryba taip pat nusprendė, kad nuo rezoliucijos prieimimo turės tokius įgaliojimus. Visų pirma, e, glaudžiai bendradarbiauti su Kongo valdžia tam, kad visų pirma gintų civilis humanitarinį personalą ir jungtinių tautų persin, personalą, užtikrintų civilių humanitarinio personalo saugumą ir apsaugotų juos nuo konflikte dalyvaujančių šalių smurto. Paskui G pastraipoje kalbama apie koordinuotas operacijas. Ten kalbama, kad e, Monuk turi koordinuoti savo operacijas su Kongo armija, turėtų kurti integruotas brigadas ir bendrai planuotų jų veiklą, atsižvelgiant į humanitarinę ir tarptautinę teisę ir taip toliau ir taip toliau. Taigi įgaliojimai yra visiškai aišku. Na, o kalbant apie Monukui suteiktas veikimo laisvės, tai e, Monukas turi visišką laisvę pats nuspręsti elgtis taip, kaip mano esant reikalinga. Žinome taip pat, kad e, nemažai kritikos dabar pasakoma apie tarptautinį baudžiamąjį teisingumą. Ar galima kalbėti apie teisingumą, teisingumą iš vienos pusės ir e, užtikrinti tinkamą politinį krizės valdymą? Įdomus klausimas. Na, o Konge matome ir vieną iš atsakymų. Mes leidome, kad Nkunda buvo pakeistas CNDP vadovybėje, nors prieš tuos du žmonės, kurie jį pakeitė, e, yra e, išduoti tarptautiniai arešto orderiai. Taigi mano, matote, kad nėra taip lengva suderinti tuos du dalykas. Aš manau, kad ir Europos parlamentas, ir Europos parlamentas turėtų didžiausią prioritetą skirti tarptautinio baudžiamojo teisingumo įgyvendinimui. Dėkoju ponui Degucht, sako pirmininkas, noriu pasakyti, kad e, gauti šeši pasiūlymai dėl rezoliucijos, dėl jų, dėl šio klausimo bus balsuojama rytoj.